dar kartą įveiksime krizę, su kuria susidurėme šiandien. Ačiū. Merci. Thank you, President Van... Ačiū, prezidentė Van Rampai. Kolegos debatai šio klausimu yra baigiami. Ir mes perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai susijęs su didžiojo 20-ko aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatais. Manau, kad ponas Šastel kaip tik rengiasi ir kai jis atsisės, tada suteiksiu jam žodį. monsieur le président mesdames messieurs les parlementaires pirmininke gerbiami europos parlamento nariai ponios ir ponai um, europos vadovų tarybos nariai turėjo galimybę aptarti didžiojo dvidešimtuko rezultatus spalio 20 dieną. Aptarėme tai, kas vyks Seule. Kaip europiečiai mes esame puikiai pasirengę e, tiems susitikimams tiek ministrų, tiek valstybių ir vyriausybių vadovų lygmenių. Mes supratome, jog. Mm, sanglaudos trūkumas tarp europiečių, aišku, sumenkins Europos e, reputaciją, patikimumą Europinėje, tarptautinėje arenoje. Taigi, reikia įvertinti Seulo vadovų susitikimą, rezultatai yra įvairūs, vis tik tai mes galime būti optimistais, nors rezultatas nebuvo toks įspūdingas, kokio mes galėjome tikėtis. Mm, prieš Seulą buvome tikri, kad svarbiausia buvo išlaikyti savo e, rezultatus ir nepadaryti tos klaidos, kad mums nebereikia e, koordinuoti savo pastangų tarptautinėje arenoje, kuomet, kad tarsi mes jau nebesame kritinėje situacijoje, kaip kad prieš pusantrų metų ar prieš pusmetį e, politiniai vadovai visuomet, aišku, privalo priimti sprendimus, tai yra jų atsakomybė, tai yra politikos smė. Tačiau aš manau, kad yra dar svarbesnė atsakomybė, tai yra pasirūpinti, kad tie sprendimai neliktų ant popieriaus, bet kad realiai duotų uh, rezultatų ir būtų įgyvendinami ilgalaikiu laikotarpiu. Tačiau Seulo vadovų susitikimas parodė, kad didžiojo dvidešimtuko didžiausias iššūkis ir mums didžiausias iššūkis yra išsiaiškinti, kaip įgyvendinti tuos sprendimus ir juos paspartinti. Dabar reikia nuo gerų sprendimų pereiti prie rezultatų. Ir čia, man atrodo, yra dvi svarbiausios priežastys. Visų pirma, rinkos nepasitenkina vien tik tai deklaracijomis. Jos nori, kad būtų konkretus konkretus rezultatai parodyti per 20-30 dienų po vadovų sutikimo, kuomet jau žurnalistų kameros e, nebe ten, kur kai yra laukiama iš tikrųjų rezultatų tos pažangos kad ji nesustotų kasdieninėme gyvenime ir kaip Europos parlamento nariai jūs tai žinote geriau nei bet kas kitas. Antra priežastis yra lygiai tokia pati svarbi kaip ir pirmoji ir čia yra labai susijusi su jumis. Aš manau, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai gali suvaidinti tiek kontrolės, bet tiek ir politinio variklio vaidmenį tiek europinėje, tiek um, tarptautinėje darbo tvarkė, kad būtent tas um, sprendimų įgyvendimas nuo vieno iki kito vadovų sutikimo būtų vykdomas ir kad didysis dvidešimtukas nebūtų vien tik tai um, eilinis susitikimas. Kalbant apie esmę, ES e, indėlis į tvarų subalansuotą augimą yra labai aiškus ir paremtas į visą eilę principų. Tai yra fiskalinio konsolidavimo e, planas e, orientuotas į augimą, suderintas 2020 metų strategija siekiant ypač paskatinti darbo vietų kūrimą, reformų visas paketas finansinėms rinkoms, finansinėms finansiniam sektoriai, taip pat ekonomikos valdymas ES. Dar norėčiau pridurti, kad ES labai domisi kolegų peržiūros procesu e, didžiojo dvidešimtuko kontekste. Mes puikiai žinome, kad e, tokie veiksmai, tokios priemonės yra labai naudingos, nes kiekvienas privalo atlikti tai, ką jis privalo padaryti ir turi būti parodytas didžiulis ryštas prisidėti prie veiksmų plano augimui skatinti. Ir kalbant, aišku, toliau apie bendrą dvasę, labai svarbu m, mm, kovoti su protekcionizmu, kad jis neapimtų visko. Labai svarbu, kad kasdien būtų budrumas išlaikomas. Noriu išryškinti e, trys pagrindinius pasikeitimus per e, praėjusių mėnesį. Visų pirma, tai būtų, aišku, tai, ką europiečiai parodė, e, kad nori, kad Tarptautinis valiutų fondas būtų reformuotas atitinkamai pagal naują ekonominę realiją tarptautinėje arenoje, kad būtų daug didesnis vaidmuo taip pat skiriamas stiprėjančios ekonomikos valstybėms. Taigi mes padarėme didelių nuolaidų dėl savo dalies, bet mes išlaikėme tai, kas mums yra labai svarbu, kaip visada, aišku, laimėjo tarptautinė bendruomenė. Antras pasikeitimas būtų taip vadinamasis Bazelis 3 susitarimas. Čia, e, kalbant apie reikalavimus bankams, mes einame gerą kryptimį ir labai svarbu, kad tas ryštas įgyveninti Bazelio 3 susitarimus būtų vykdomas visų atitinkamų valstybių. Labai svarbu, kad tas sprendimų įgyvenimas išliktų ES darbo tvarkėje ir aišku, aišku, didžiojo 20-ko darbo atvarkėje. Dabar stebint, kas atsitiko per pastarąsias savaitės dėl taip vadinamojo to karo dėl valiutų, E, čia Europa gina subalansuotą poziciją, kad valiutų keitimo kursas turi atspindėti ekonominės realijas, kad negalima griebtis devalvacijos, taip stengtis konkuruoti. Ir dabar po Seulo e, didžiojo dešimtuko pirmininkaujančios valstybės atsakomybė, tai yra didžiulė, aišku, proga Europai, Europos Sąjungai. Labai svarbu, kad dirbtumėm kartu, koordinuotai kad per artimiausius metus ruošiantis 2011 metų vadovų susitikimui Balkanuose. Mes įvyktumėm viską tai, kas yra reikalinga, aišku, krizės kontekste, bet kad atitinkamai prisidėtumėm um, prie vidutinės trukmės laikotarpio tikslų siekimo, kad augimas būtų palaikomas, tvirtas, kad būtų tarptautinė finansinė rinka užtikrinama, kad joje būtų pusiausvyrą, kad būtų aiškus atstovavimas, kad būtų tinkama valdysena užtikrinta, kai kalbam apie globalizaciją, aišku, tai būtent yra didžiojo dvidešimtuko tikslai. E, pirmininkė, aš manau, per artimiausius mėnesius ir metus mes pamatysime, kad ta globalizacija yra ne vien tik tai ekonominė, bet ir politinė. Merci, Now, Ačiū labai, ponė Šastel. Dabar pirmininkas Barosa. E, pirmininkė, gerbiami nariai. E, šis susitikimas vyko krizės akivaizdoje ir nebuvo aišku, ar susitikimo metu bus susitarta dėl globalaus ekonomikos koordinavimo. Tačiau po šio vadovų susitikimo turiu pasakyti, kad visos neįgiamos baimės ar lūkesčiai nepasiteisino. Mums pasisekė susitarti dėl pasaulinės ekonomikos valdysenos. O tas faktas, kad e, tokie dalykai kaip finansinio sektoriaus apmokestinimas dėl šių klausimų nebuvo susitarta, e, tai priklauso nuo pasaulinio apsisprendimo. Tačiau, nepaisant to, mes tengiamės atremti pasaulinius iššūkius. Būta ir skepticizmo. Mm, tiesa, um, Susitikimas vyko tuo metu, kai buvo laukiama geriausių naujienų. Tačiau pats didžiojo dvidešimtuko aukščiausio lygio susitikimo faktas jau savaime yra stebinantis, nes čia susitinka skirtingų, skirtingi vadovai dalinti savo įvairiais požiūriais. Didžiausiam dvidešimtukui priklauso tokios skirtingos šalis kaip JAV, Brazilija, Kinija, Argentina, Saudo Arabija, Koreja, e, Pietų Afrika. Nuostabu, kad šios visos valstybės sprendžia tą patį pasaulinių iššūkių atrėmimo klausimą. Ir reikia čia pripažinti tą didelį progresą, didelę pažangą, kuri buvo neįmanoma dar prieš keletą metų. Mes siekiame naujos darbo atvarkės, nesiekiame kažkokio ypatingo mm, renginio ar vaizdinio. Aš pats E, turiu pasakyti, kad e, tarybos pirmininkas, e, aišku, gal ir nėra patenkintas rezultatais, tačiau jo paties pranešimas buvo teigiamai priimtas. Kalbant apie šio susitikimo rezultatus, turime kalbėti apie ES prioritetos. Europiečiai galėtų, būt, galėtų didžiuotis savimi, dėl savo įnašo. Norėčiau pakalbėti apie svarbiausius rezultatus. Pirmiausia, europiečiai norėjo, kad šis susitikimas rastų atsakymus į tai, kaip um, išspręsti klausimą dėl pasaulinio finansinių disbalansų ar rasti stimulus augimui. Mes ieškojame bendro požiūrio. Po ilgų dėrybų didysis dvidešimtukas pasisakė už bendrą sprendimą ir didžiojo dvidešimtuko partneriai susitarė kovoti dėl um, disbalansų tvariai. Nereikėtų nuvertinti šio sprendimo svarbos. Tai parodė, kad mūsų pačių europiečių disbalansai tapo postumiu pasaulinėje arenoje kalbėti apie disbalanso panaikinimo klausimą. Ir tai sus, glaudžiai susijęs su naujuoju didžiojo dvidešimtuko mechanizmu, apie kurį bus kalbama 2011 metais. Turime stiprinti bendrų sprendimų mechanizmus, e, remdamiesi tais tikslais, kuriuos užsibrėžė Prancūzija 2011 e, metų susitikimui. Antras pasiekimas susijęs su valiutų kursais. Nebus įmanoma subalansuotas e, augimas, jei nepanaikinsime valiutų sviravimų. E, Didysis dvidešimtukas pasisakė už bendrus sprendimus, už labiau ryštingas rinkų valiutas už tinkamą įvertinimą ir už valiutų stiprinimą. Tai puikus momentas ir prancūzams atsižvelgti į šio sustikimo rezultatus ir priimti sprendimus dėl pasaulinės valiutų kursų valdysenos. Mes kalbėjome ir apie Pittsburgo lūkesčius, apie um, kylančios ekonomikos šalis, apie ES šalis, apie savo įsipareigojimus dalintis atsakomybę. Tai reiškia, kad dabar mes turime atremti tuos iššūkius, kurie pirmiausia susiję su valiutų sviravimu ir disbalansais. Tai, kad didžiajam 20-ukui atstovaujate daug valstybių, rodo galimybę išspręsti pasaulinės problemas šiame formate. Ir pagaliau buvo kalbama apie reformas, apie įgyvendinimą. Mes pasveikinome Bazelio e, trečiąją reformą. Susitarimą Kalbėjome apie e, sisteminės rizikos priežiūrą makro lygių, apie derivatų rinkas, e, rinkos vientisumą. Europiečiai nori kalbėti aiškiu balsu didžiajame dvidešimtuke. Ir mes pasisakome už labai aišku savo įsipareigojimų vykdymą, e, stengdamiesi, kad būtų susitarta dėl pasaulinių standartų. Džiugu pastebėti, kad JAV taip pat pritarė mūsų požiūriui. Didysis 20-tukas e, iškėlė naujus įsipareigojimus kovoje su protekcionizmu. Ir čia taip pat yra e, proga pasidžiaugti. Mes Kalbėjome apie investicijas, plėtrą ir būtent vystimosi klausimas tapo vienu svarbiausių klausimų didžiojo 20-ko darbo atvarkėje. Kalbėjome apie šalis donorės, apie jungtinių tautų sistemą. Turime susitelkti savo pajėgas, kad pasiektume tūkstantmečio vystimosi planų turime atsižvelgti į žalėją knygą dėl vystimos e, tikslų pasiekimo. Būtent ši žalioji knyga dabar jau yra jums prieinama ir laukiama konsultacijų. Na ir pagaliau mes e, kalbėjome ir apie kovos su korupcija veiksmų planą. Nepasiseks e, pasiekti gerų rezultatų, jei nesustarsime dėl šių klausimų. Taip pat kalbėjome apie Kankūną. No, Pirmininkė, gėmimi parlamentarai, dabar dėl augimo, apie ką kalba verslas, profsąjungos, e, aišku, kad um, didysis dvidešimtukas yra labai svarbus ekonominis formas. Aš dalyvavau taip pat ir didžiojo dvidešimtuko verslo forume, kur iš tikrųjų kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę. Taip pat priemiau um, Europos, Šiaurės, Pietų Amerikos, Azijos profsąjungų delegacijas kurioms vadovavo tai Europos profsąjungų asociacija, kur buvo pabrėžta, kad būtent labai svarbu integruoti da, darbo klausimą į visas dėrybas, užimtumo klausimą. 2011 e, m. Kanų aukščiausio lygio sutikimas labai svarbus mes turime dabar nieko nelaukdami prisi, suformuoti savo poziciją ir koordinuotai imtis veiksmų, rengiantis didžio 20-ko aukščiausio lygio sutikimui. Aišku, Prancūzija pirmininkaudama išsikėlė labai svarbia, svarbius prioritetus. Visų pirma, tai yra tarptautinė ekonominė sistema finansinė sistema, tam labai svarbu, kad sustiprintumėm šios sistemos e, stabilumą ir e, valiutų keitimo kursų e, sviravimus, sumažintumėm Aišku, kad labai svarbu kalbėti apie pirminių žaliavinių medžiagų e, rinkas. Kalbant apie pirmininkaujančios Prancūzijos situaciją, iš tikrųjų tai unikali proga Europai e, palikti savo pėtsaką, europinį pėtsaką tarptautiniai darbo atvarkėje. Ir e, visos diskusijos bus suvestos į, aišku, ekonomikos diskusijas tarptautinėje arenoje. Dėkuoju už Jūsų dėmesį. Merci. Thank you, President Barroso. Dėkuoju pirmininkui Barosu. Toliau pasisakys frakcijų atstovai. E, pirmasis ponas Goze EPP vardu. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Manau, man skirta minutė. E, Ministrė atstovaujantis Belgijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai, komisijos pirmininkė kolegos. Ministrė, norėčiau pasakyti, kad labai vertinu jūsų labai aišku įvertinimą to, kas įvyko per paskutinį G20 susitikimą. Ir sutinku su tuo, ką jūs siūlote ateičiai. Man regis reikia pripažinti, kad rezultatai buvo gana silpni, nežiūrint e, TVF reformos ir Bazelio 3 e, e, susitarimų. Mes turime dabar sudaryti sąlygas ambicingai Prancūzijai, prancūzijai, ambicingam Prancūzijos pirmininkavimui veikti. Ir ES taip pat turės tarti savo žodį, nešti savo indėlį sutinku, komisijos pirmininkė, su jumis, kai jūs sakote, kad mūsų piliečiai laukia žo, ne, ne žodžių, o darbų. Mums reikia realaus tarptautinių taisyklių suderinimo. Tai yra daugiau negu kad politika. Turime būti pasirengę apipusiškumui. Socialdemokratų vardu ponas Bulmanas. Garbiosios kolegės ir kolegos, ponia Harms šiandien iškėlė klausimą, kodėl ta kibirkštis iš to susitikimo nepasiekė mūsų piliečių, kodėl neatsirado daugiau pasitikėjimo 20-ko diskusijomis, o šiandien klausydamas Van Rompoj ar Baroso, aš supratau, kodėl ta e, kibirkštis neįsiplieskė. Na, kodėl ta kibirkštis neįsiplieskia šioje posėdžių salėje? Tik apsidairykit, ar nebūtų geriau, jei daugiau kolegių ir kolegų būtų šioje salėje? Kodėl jų nėra? Uh, Ar kalbame apie kažką naujo? Jūs kalbate apie tai, kas jau šimtus kartų buvo ir mūsų laikraščiuose. Ir vis neatsakote į klausimą, na, koksgi tų finansinių sandorių apmokestinimo e, klausimo likimas? Kodėl nepavyko susitarti didžiojo dvidešimtuko susitikime dėl šio klausimo? Norėčiau sužinoti, kodėl pirmininkaujanti Belgija uh, pasisako už šį mokestį, tačiau kodėl visų trijų paskutinių vadovų tarybų susitikimų metu buvo kalbama šiuo klausimu, tačiau jokių rezultatų nėra. Ar taryba pati nepastebi, kokį kokią aklavietę yra jie patekę. Ponas Šemeta ateis pas mus ir kalbės apie apie pasiektus rezultatus, bus kalbama apie galimybių tyrimą, Tačiau jei jūs e, atsakysite nuo širdžiai šios klausimus, tai tikriausia ši salė bus perpildyta. Tačiau dabar mes kalbame apie 2 milijardus eurų ir bandykite sužinoti, dėl kokių mažų sumų dabar yra ginčiamasi biudžeto reikalų komitete. Mums reikėtų iniciatyvos ir tik tuomet ta kibirkštis įsiplieks. Ačiū labai, panas Bulmans, dabar ponė Desarnes. Alde frakcijos vardu. Galima vis dažniau sutikinėti, tačiau jeigu Europa neturės bendros vizijos, tai ir e, kitame didžio, didžio dvidešimtuko sutikime nieko nepasieks. nepasieks ne, Kinijos ir JAF akivaizdoje mes visuomet būsime pralaimintieji. Eurozona turi savo problemų, reikia vidinės energijos, tarptautinė e, monetarinė sistema pergina kritinį momentą, dėl to mūsų sunkumai dar labiau stiprėja ir um, iš tikrųjų situacija yra nesažininga, konkurencija yra sudėtinga. Todėl didžio 20-tuko uh, tikslas turėjo būti mm, būtent įvertinti situaciją, įvertinti valiutų situaciją, tai yra dolerio, juanio ir euro situaciją. Toliau kalbant apie finansus, įsipareigojimai kovoti su uh, mokesčių rodymais pavojais vis dar neįgyvendinami ir Europos, veiksmai, Europos sprendimai nėra įgyvendinami. Ir iš tikrųjų yra dar ir kitų sunkumų, ypač pavyzdžiui dėl žaliavinių prekių, ar tai būtų iškastinės žemės ūkio prekės ar kitos. Čia labai svarbu, kad Europa pasiūlytų organizuoti e, tarptautinės pasaulinės struktūras dėl um, žaliavinių prekių. Taip pat reikia galvoti, pavyzdžiui, apie Kinijos situaciją ir spekulaciją, pavyzdžiui, žemės ūkio prekėmis, pirminėmis. Tai yra visiškai nemoralu, kadangi e, ir taip dėl klimato kaitos akivaizdoje kyla e, realus bado pavojus daugeliu valstybių. Taigi reikia galvoti apie pusiausvirą visame pasaulyje. Aš labai tikiu, tikiuosi, kad Prancūzija pirmininkaudama e, naudingai padirbės. Tačiau tai ji padarys tik tai tuo met, jeigu visi sprendimai bus realiai formuojami europiniu pagrindu. Ačiū toliau, Guavadu kalbės ponas Leo Hairik. Vieną minutę, prašom pirmininkė, mėly kolegos, pasaulinės krizės mastas, aplinkosauginiai, socialiniai iššūkiai iš tikrųjų reikalauja, kad Europa didžio 20-ko sutikimuose realiai imtųsi sprendimų e, dėl, dėl e, finansinio reguliavimo ir taip toliau. Priekybos rytyje, aišku, negalime leisti, kad pasaulis taptų kapitalistinėmis džiunglėmis, kad būtų galvojame apie užimtumo stiprinimą. Reikia kovoti su nedarbo rykšte, kuri dabar paliečia daugiau kaip 250 milijonų žmonių visoje planetoje. Reikia, aišku, kovoti su mokesčių rojais, reikia galvoti apie kapitalo judėjimo apmokestinimo mechanizmus, apie žaliavinės prekes, kur yra žaidžiama, pavyzdžiui, žemės ūkio prekių kainomis. Reikia tarptautiniam valiuto fondui suteikti naują naują vaidmenį, kad būtų tvarus e, žmogiškojo elemento integravimas, kad reikia taip pat e, išspręsti reitingavimo agentūrų situaciją, kuri dabar yra skandalinga iš tikrųjų. Europa turi imtis visų tų iššūkių, kadangi jie yra labai aktualūs jai. Dėkuoju dabar spontaniški pasisakymai. Pirmasis pasakys ponas Pap Pane Nikolau. Kalbant apie didžiojo dvidešimtuko rezultatus, aišku, svarbu kalbėti apie valiutų, valiutas pirmo svarstymo metu, tačiau dar reikalingas ir dar vienas posėdis. 20 labiausiai įsivyščiusių pasaulio valstybių tarsi stebi tas valstybės, kurios neturi koordinuotų ekonomikos politikų. JAV e, ekonomikos politika paremta taupimo europiečių kitais principais ir dar kitos ekonomikos politikos laikosi Kinija. Jie, pavyzdžiui, stengiasi, kad jų valiutų kursas būtų labai žemas. Aš manau, kad labai sudėtinga įvertinti tai, ar didžiojo dvidešimtuko siunčiama žinia pasieks tas dvidešimtukų nepriklausančias valstybės. Manau, kad pirmiausia, turėtume galvoti apie tai, kad reikėtų politinio susitarimo ir ne tik susitarimo, tačiau ir, ir e, svarbių reakcijų. Ačiū pirmininkė, aš noriu užduoti klausimą. Aš jį norėjau adresuoti ponui Baroso, tačiau kadangi jo nebėra, tai tuomet pirmininkaujančiai Prancūzijai adresuosiu šį klausimą šiandien yra visiškai netaikomas PPO antidempingo taisyklės, nuolat yra chroniškai netinkamai įvertinama situacija. Ir nors kalbame apie apie konkurencingą valiutų vertinimą. Mano klausimas yra toks, kada bus įvesta tvarka toje situacijoje, nes e, kaip galime užtikrinti, kad PPO dėrybose situacija bus pagerinta. Ponas Silafrakos. Didžiojo dvidešimtuko Susitikimas lapkričio mėnesį, mano supratimu, nepasiekė jokių rezultatų. Aišku, sužinojome, kokia JAV pozicija, kokia Kinijos pozicija dėl savo valiutos. Tačiau, vertindami dabartinę krizę ir vertindami Amerikos bankų reakciją, galime pasakyti, kad na, netiek jau daug pasiekta. Visiems žinoma, kad JAV vyriausybė privalėjo rasti naujų rezervų. 750 milijardų eurų buvo, atsiprašau, dolerių buvo išleista, tačiau jų neužteko, reikėjo dar penketo. Iškyla klausimas, ar eurozona yra stabili. Taip, ji išliko stabili, todėl kad eurozonos valstybės privalo laikytis griežtos politikos, tačiau vyksta spekulacijos finansų rinkose. Ir būtent dėl šių priežasčių kyla grėsmė tiek Europos finansų rinkoms, tiek visai ekonomika mums galbūt reikėtų įvairių fondų. Merci, monsieur le président. Nos concitoyens. Ačiū pirmininkė, mūsų bendrapiliečiai laukia Europos veiksmų dėl pasaulinio valdymo. Mūsų pasiūlymai turi būti tvirti, sprendimai taip pat. Daug šio ryto kalbėtojų pabrėžė, kad pirmininkaudama Prancūzija didžiajame 20-uke gali iš tikrųjų um, duoti daug naudos Europai. Aš pritariu. Labai svarbu, kad uh, Mm, parlamentas būtų nuolat informuojamas apie didžiojo dvidešimtuko darbus iš pirmininkaujančios valstybės ir aš tikiuosi, kad ir Prancūzijos prezidentas atvyks pas mus apie tai pakalbėti. Aš kviečiu pirmininkę tą pasiūlymą perduoti. Dėkuoju. Dabar diskusijas apibendrins, atsakys į klausimus pirmasis komisijos narys Piebalgs. E, pirmininkė, e, gerbėmiai parlamento nariai. E, G20 yra labai ypatingas darinys, kur sprendimai priimami sutarimo būdu. Bet kaip komisijos vadovas Belgijos atstovai sakė, kad įvykiai plėtojasi, reikia žengti į priekį, buvo priimta tam tikrų sprendimų siekiant dirbti toliau, Prancūzijai pirmininkaujant, dėl novatoriškos finansų sistemos. ES yra pasirengusi remti G20 darbą, kad būtų galima ištirti galimybės, ar būtų įmanoma taikyti finansinių sandorių mokestį pasauliniu mastu. G20 veikia konsensuso principu. Daug e, iš G20 partnerių šio požiūrio neremia dabar, bet mes sieksime konsensuso. Tuo pačiu turime dirbti kitose srityse, kad užtikrintume, jog finansų sektorius įneš deramą įnašą per finansinės veiklos mokestį. 2010 e, metais spalį komisija savo požiūrį išdėstė ir mes norime siekti tokių tikslų Turime užtikrinti pirmiausia, kad finansų sektorius įneštų sąžiningą į teisingą įnašą į viešuosius finansus. Tai yra labai svarbu, ypač e, atsižvelgiant į paramą, kuri jam buvo suteikta per krizę. Antras dalykas, turime užtikrinti, kad bet koks mokestis duotų realios naudos, kad duotų daug pajamų, nepakenkiant ES konkurencingumui. Trečia, turime užtikrinti, kad skirtingos e, sistemos mokesčių valstybėse narėse nesukūrė sukurs e, kliūčių bendrai rinkai. Šiuo pagrindu komisija yra e, parengusi dviejopą požiūrį į finansų sektoriaus apmokestinimą. Finansinės veiklos mokestis mums atrodo yra geriausias būdas spręsti klausimus ES e, finansų sektoriaus pelno atlyginimo sritis gali duoti mums pakankamai pajamų. Be to, finansinių pajamų mokestis e, galėtų e, sukelti daugiau pavojus negu kitokios priemonės apmokestinimo, mažiau naudos negu, atsiprašau, galėtų duoti daugiau naudos negu kitos vienašališkai įvestos priemonės. Ir mūsų nuomonė, tarptautinių tikslų siekiant yra geriausias būtų bendras e, mokestis. Reikia teisingai pasirinkti mokestį, deramai jį taikyti ir tokiu būtų galėtume sukurti naują e, mokestinimo šaltinį ir dar išlaikyti e, tvirtą konkurencingumą. Komisija žiūrės į visas šias galimybės, e, pateiks politinės iniciatyvas kitais metais šioje srityje. Pirmas žingsnis bus poveikio vertinimas dėl finansų sektoriaus apmokestinimo, atsižvelgiant į mūsų išdėstas mintis. Mes taip pat atsižvelgsime į valstybių narių atliktą analizę. E, bendrojo poveikio finansų sektoriaus institucijoms įvertinimas, e, kai jeigu bus, būtų imta, imami įvairūs mokesčiai, taip pat bus įvertintas. Taip pat labai svarbu, kad G20 e, į savo darbo tvarkį įtraukė vystomosios politikos tikslus. Tai rodo, kad iš ES pošio taško žiūrint e, gali G20 mums pasiekti rezultatų, kurie labai yra aktualūs piliečiams. Ačiū dabar, ponas Šastel tarybos vardu. Pirmininkė komisarė, gerbėmi Europos parlamento nariai, užbaigiant šias diskusijas noriu pasakyti visų pirma bendrus dalykus. Noriu pasakyti, kad prieš didžiąjį dvidešimtuko susitikimą mes puikiai žinojame, kad Europa siekia priimtino sprendimo dėl įvairių klausimų ir mes turėjome labai daug ką padaryti, kad didžiąjį dvidešimtukas išliktų teisėtų patikimų forumų siekiant siekiančių konkrečių rezultatų, kaip aš jums pirmai sakiau, išlaikant politinius tikslus um, globalizacijos kontekste, kontekste tam, kad ES galėtų aiškiai išsakyti savo poziciją šiame kontekste. Ir nežiūrint tų sunkumų, apie kuriuos daug kas iš jūsų kalbėjote, uh, manau, kad vis tik tai Europa savo vaidmenį įgyvendino ir galime e, patenkinamai įvertinti ES institucijų, kurios dalyvavo tose 2020-ko e, pokalbiuose e, darbus. Iš tikrųjų, kalbant apie E, tai, kas Seulė buvo aptarta, e, daug kas davė teigiamų rezultatų, kalbant apie augimą, e, finansinį stabilumą pasaulyje, tačiau aišku, kad darbas dar toli gražu nebaigtas. ES, kalbant taip pat ir apie tai, ką štai komisija pasakojo mums apie finansinių sandorių apmokestinimą, bankų mokesčius. Aišku, kad spalio 20 dienos taryba būtent gilinasi į tas dvi sritis, nes galvoja, kad čia reikia dirbti tiek ES, tiek tarptautinių lygmenių. Dabar dėl um, mokesčių yra augantis konsensusas dėl pagrindo, dėl pačios dvasios tokio mokesčio, tačiau nėra dar nei konsensuso nei dėl tikslų, nei dėl sukauptų pajamų panaudojimo. Valstybės narės todėl dabar galvoja apie nacionalinės sistemas, kurios uh, gali būti labai skirtingos. Trumpuoju laikotarpiu, aišku, reikia galvoti apie koordinavimą, vidutinės trukmės laikotarpiu reikia galvoti apie, apie tam tikrus sprendimus, kurie leistų harmonizuoti, suvienodinti, aišku, tą sistemą, pasiremiant komisijos teisėjų kūriniais pasiūlymais. Šio pagrindu e, spalio taryba e, padarė išvadą, kad reikia daugiau koordinuoti egzistuojančius mokeš, egzistuojančias mokesčių sistemas ir ECOFINAS buvo paragintas pateikti išvadas e, gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybai taip pat ir dėl finansinių sandorių apmokesnimo, apie ką dabar kalbėjo komisija. Europos vadovo taryba paprašė tarybos, ministrų tarybos ir ekofino panalizuoti galimybės dėl įvairių tų variantų, kurie šiandien yra svarstomi tam, kad būtų galima kovoti su mokesčių rojais. Ekofinas taip pat pavedė aukšto lygio tarybos grupiai išanalizuoti šią problematiką. Merci, monsieur Chastel. Ačiū ponui Šasteliui. Disclose. Kolegos diskusijos baigėsi, tačiau nepalikite salės. Dabar e, vyks liuks e, prizo įteikimo ceremoniją, o paskui balsuosime. Taigi likite salėje.